Gerbiamas ponės ir ponai, norėčiau pradėti plenarinį posėdį, kalbėsiu vengrų kalba ir todėl paprašyčiau išsidėti um, ausinės, aišku, išskyrus, jeigu patys pasisakysite vengriškai ir vertė išvers. Vakarykštis protokolas išplatintas, ar turite kokiu nors pastabų arba procedūrinių pastabų? Jei ne, tuomet laikykime protokolą patvirtintą.